baigti ir dėl jos balsuosime rytoj 12 val. O dabar perėsime prie pono Ader pranešimo dėl dėlių avarijų susijusių su pavojingomis cheminėmis medžiagomis pavojaus. Ir pirmasis kalbėsiu ponas Ziber. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš atstovauju ponu Janu Ždarą, kuris anksčiau buvo atsakingas už šį pranešimą ir norėčiau padė, palinkėti jį, jam kuo didesnės kloties. Jums tikriausiai žinoma, kad jis yra naujasis Vengrijos prezidentas. O Vengrija, kaip žinia, turi labai glaudžius ryšius tiek su mūsų institucija, tiek su ES apskritai. Sevizo 2 direktyvos. Uh, pakeitimas ir modifikavimas. Štai apie ką mes kalbame. Jei mes patvirtinsime tinkamas apsaugos priemonės, tuomet galėsime gerai apsaugoti savo piliečius. Sevizo 2, man atrodo, buvo tinkamai įgyvendinama, jį pasiteisino ir dabar mes turėtume patvirtinti taip vadinamąją KŽP reglamentą, tai yra cheminių medžiagų klasifikavimo, ženklinimo ir pakavimo, bei šios, e, šio dokumento pirmąjį priedą, nes būtent šis priedas bus taikomas bendrovėms. Dabar dėl šio reglamento ir direktyvą reikia pakoreguoti. Europos Sąjungoje veikia 10 tūkstančių objektų, kuri, kuriuose gaminamos arba naudojamos labai pavojingos cheminės medžiagos. Todėl turėtume apsaugo, šias įmonės apsaugoti. Mums reikia stambių cheminių medžiagų. Ką tik kalbėjome apie tai, kad mums reikia kurti naujas darbo vietas ir stambios chemijų, chemijos bendrovės yra stambus darbdaviai. Tačiau kartu turime apsaugoti piliečius ir nuo galimo pavojaus. Mes norime geriau išnaudoti šių bendrovių potencialą. Tai reiškia, kad mums reikės tobulinti galiojančių direktyvų įgyvendinimą ir gerinti konkurencingumo parametrus. Kalbėdamas apie direktyvos e, pritaikymą prie naujo reglamento, Galiu pabrė, noriu pabrėžti, kad mums būtina mažinti biurokratinę naštą. Negalime sakyti, kad ES mes turime per mažai taisyklių ir dabar labai dažnai bendrovis nuo to kenčia. Be to, jums tikriausiai yra žinoma, kad ES pasirašė ir Orhus konvenciją, pagal kurią yra teikiama informacija visuomeniai. Aš manau, kad mes padarėme didelę pažangą pastaruoju metu ir žmonės gyvenantis šalia tokių cheminės pramonės objektų turi teisę gauti visą juos duominančią informaciją. Mes e, stengiamės jau geriau reglamentuoti cheminių medžiagų e, kurios gali patekti į žmogus organizmą per kvepavimo takus. Tai tokia būtų naujovė. Be to, taip pat atsiranda ir geresnis medžiagų toksiškumo klasifikavimas, kadangi toksiškumas yra suskirstamas į tris kategorijas. Parlamentui labai svarbu būtų užtikrinti, kad pirmajam priedui būtų taikoma įprastinė teisėkuros procedūra. Komisija ketina uh, reglamentuoti šį priedą pagal, uh, e, delego, deleguotaisiais aktais. Mums tai visiškai netinka. Mes uh, turime savo aiškę poziciją ir aš manau, kad mūsų pozicija uh, padidins apsaugos lygį. Ir dėkoju ponui Januš Ador ir dėkoju kolegoms. Dėkoju ponui Zeber. Dėkoju, kad jūs po sutikote pavaduoti kolegą ir dabar sutikime žodį ponui Dalį. <clears throat> Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbėjai Europos parlamento nariai. Mes e, šiuo metu jau beveik e, pabaigėme pirmąjį svarstymą dėl taip vadinamosios Sevezo direktyvos. Ir aš norėčiau padėkoti pranešėjui ir jį pasveikinti. E, pona ja, Adra šiandien e, pavaduoja ponas Ziber ir dėkoju komitetui už jo puikų darbą. Ir taip pat sveikinu dėja šioje salėje nesančio pono Adar, pradėjus uh, vadovauti savo šaliai. Prauninės avarijos gali turėti baises ir net katastrofiškas pasiekmes. Žūsta žmonės. Uh, žmonės yra veikiami įvairių cheminių medžiagų ir uždaroma prieiga prie kai kurių vandens telkinių. Žinome apie stambes avarijas, tai yra ir Sevizo, ir Bopalio, Tulūzos ir, ir uh, kitas. Šie, uh, šios avarijos nusinešė daugybės žmonių gyvybės. Uh, Pirmasis dokumentas, pirmoji direktyva buvo patvirtinta 1996 metais. Tuomet buvo nustatytos prevencijos, saugos, valdymo ir patikrinimų taisyklės. Avarijos Avarijos atveju žmonės turėtų būti turėtų būti tinkamai apsaugoti. Parlamentas turės balsuoti dėl to, kaip, kaip naujoji direktyva turėtų būti suderinta su naujoju reglamentu dėl cheminių uh, medžiagų ženklinimo, pakavimo ir klasifikavimo. Šios naujos taisyklės yra kur kas griežtesnės. Pirmiausia, yra, patob, yra kur kas išsimiau uždėstytos patikrinimų taisyklės. Turi būti rengiami e, patikrinimų planai, kurie apimtų visus operatorius ir visus objektus. Antra, piliečių teisės bus geriau užtikrintos. Piliečiai galės lengviau gauti jiems e, reikalingą informaciją apie patikrinimus. Ir be to bus greičiau reglamentuojami žemės naudojimo projektai. Ir paskutinis dalykas, jei e, šios teisės ne, teisų nebus paisoma, tuomet piliečiai galės kreiptis į teismą pagal ES įsipareigojimus, pagal Orhus konvenciją. Aš nekiek ne, nebejoju, kad mes turime spausti visus e, veiklos vykdytojus ir kompetitingas institucijas tinkamai vykdyti šias e, taisyklės. Šios direktyvos taikymos rytis buvo vienas iš sudėtingiausių klausimų. Mes manome, kad mums reikia saugoti ir piliečius, ir aplinką. Ir dabar galiojančios dabar siūlomas taisyklės, pavyzdžiui, taip pat reglamentuos ir tai, kiek cheminių medžiagų gali patekti į organizmą per kvepavimo takus, o anksčiau tų tokių taisyklių neturėjome. Be to yra konkrečiau reglamentuojamas ir toksiškumas. Komisija skelbia, kad ji ketina ir toliau nagrinėti e, avarijas susijusias su toksiškomis medžiagomis ir komisija pripažįsta, kad e, pagal pasiektą kompromisą galima būtų daryti išvadą, kad uh, pakeistoji direktyva turėtų užtikrinti tokį pat apsaugos lygį, kurį užtikrina ir dabar, dabar galiojanti direktyv, direktyva 96-82-EB. E Yra nustatytos ir naujos trys toksiškumo kategorijos. Išanalizavę turimą informaciją, komisijos darbuotojai pateikė pasiūlymą, remintis kuriuo siūloma. Uh, uh, šią naują umaus toksiškumo kategoriją įtraukti ir į direktyvą. Tai turėtų padidinti apsaugos lygį. Bagdamas galiu pasakyti, kad Europos komisija gali pritarti šiam kompromisiniam pakemui tam, kad per pirmąjį svarstymą mes galėtume susitarti dėl šios direktyvos adaptavimo. Ačiū gerbiamas komisijos nariai. Pirmą pramonės komiteto vardu kalbės Ponas Henin. Pusantros. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Ar mums užtenka tik tai šiek tiek kai ką pakoriguoti, ar mums reikia iš tikrųjų išnagrinėti e, visas, e, e, visus nelaimingus pramoninius, nepramoninius atsitikimus, kurie vyko nuo 96 metų. Ir, ir aš manau, kad aš. Uh, bendravau su įvairiais pranešėjais ir mes galiausiai patikėme praneš, e, pakeitimus, kurie leistų mums padidinti piliečių apsaugos lygį, apsaugos lygį. Ir mes manome taip pat, kad žmonės, kurie dirba cheminėje pramonėje, dažnai nesirūpina saugumu ir e, dažnai galvojame vien apie pinigus ir daroma pernelik ma maža pažanga. Visuomet skiriasi ta, e, gražiai suformuluoti planai ir realybė. Būtina yra tinkamai reglamentuoti pavojingų medžiagų gabenimą, saugojimą ir naudojimą. Kai bu, nustatome yra kai kurie saugojimo nustatomas saugojimo normos. Tačiau neaišku, kas vyks transportavimo metu. Mes norėtume, kad mus geriau informuotų apie tai, kaip gabenamos cheminės medžiagos. Kaip mes galime didinti saugą, kai darbuotojai vis mažiau ir mažiau žino apie saugos taisyklės. Kaip mes galime mažinti viešasias e, išlaidas, kai, e, kai, kurios, kai kurios šalis negali to daryti ir užsieima aplinkosauginių dempingų. Dėkui. Toliau vidaus rinkos komiteto vardu kalbės ponė Malgožata Hanslik. Pusantros minutės. Dėkoju pirmininkė, gerbėmios komisijos nariai. Sevezo 2 direktyvos pakeitimai atsirado todėl, kad reikėjo prisitaikyti prie e, naujojo reglamento ir dėl to, kad padaugėjo nelaimingų atsitikimų. Todėl aš visiškai sutinku su tuo, kad Sevezo 2 sistemos iš esmės keisti nereikia. Būdama at, savo komiteto atstovė galiu pasakyti, kad mūsų nuomonė labai svarbu numatyti nuostatas, kurios numatytų prievolę informuoti visuomenę ir numatyti visuomenės dalyvavimą sprendimų prieimime. Labai svarbu, kad tokia informacija būtų pateikiama pilnai ir tinkamai. Mes nenorime už versti visuomenės informaciją, kurios jai visai nereikia. Tačiau reikėtų uh, informaciją pateikti tiksliau ir suprantamiau. Info, visuomenės informavimas yra labai svarbus veiksnys, siekiant sustiprinti patikimumą bei šviečiant visuomenę apie tai, kaip elgtis e, didelės avarijos atveju. Dar vienas Sevezo 2 direktyvos labai svarbus elementas yra pirmasis priedas, kuris yra būtinas e, apsvarstant e, ir nusprendžiant dėl direktyvos taikymos srities. Todėl manau, kad reikėtų pritaikyti įprastinį teisėkuros procedūrą ir visiškai pritariu pagrindiniam pranešėjui. Dėkui. Ačiū. Toliau. Išklausysime politinių frakcijų atstovus, pradėsime nuo Europos liaudės partijos. Pone Madzai Kukovičiu. Dvi minutės. Dėkoju pirmininkė, gerbiamas komisarė. Aš nepamiršiu niekada tų e, vaizdų, kuriuos mačiau vieną kartą. Tai yra mirusios žuvis upėje. Aš galiu pasakyti, kad mes gyvename na, tokioje situacijoje, kur tikrai galima išvengti tokių nelaimių, panaudojant naujausias technologijas. Nes juk saugumas taip pat e, na, gali būti užtikrinamas ne tik tai e, informavimu, bet ir techninėmis priemonėmis. Taigi pasinaudokime visomis priemonėmis, kad tokios avarijos nepasikartotų. Būtent dėl tos priežasties aš norėčiau pasveikinti pranešėją, E, su parengtų pranešimu. Iš tiesų, tas pranešimas gali būti naudingas, nes, e, na, pamirškime, kad avarijų atveju nukenčia ne tik tai žmonės, tačiau taip pat ir gyvūnai. Taigi, dar kartą kartoju, reikalingas geresnis informavimas, prevenciniai veiklai, kad prevencinė veikla, kad pavyzdžiui, e, ne, būtų galima užkirsti kelią e, pavojingų medžiagų garams, kad e, jos ilgalaikė perspektyvoje nesukeltų labai rimtų pasiekmių. Taigi, dar kartą kartoju, e, žmonių, gyvūnų sveikata, aplinkosauga, tokie dalykai yra primi, prisimi, prisinami neįprastinėmis aplinkybėmis, tačiau įvykus avarijams. Taigi ir Tokias avarijos pasiekmes dažnai labai sunku eliminuoti. Dėkui. Toliau SND frakcijos vardu ponė Westlund. Dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš visų pirma norėčiau padėkoti pranešėjui, pirmininkaujančiai Danijai ir komisijos nariui, taip pat visiems kitiems pranešėjams už labai vaisingą ir teigiamą bendradarbiavimą. Savo frakcijos vardu noriu pasakyti, kad labai svarbu išlaikyti ir net stiprinti žmonių ir visuomenė ir aplinkos apsaugą pagal savęs direktyvą. Visos institucijos, kuriuose gali įvykti didelės avarijos, turi parengti planą, kaip elgtis tokios avarijos e, atveju. Taip pat jos turi įdėkti saugumo sistemas taip pat atlikti rizikos analizę. Tai jau būtų žingsnis pirmin. Ir reikalavimas, kad būtų parengtas e, avarijų planas, elgesio planas avarijų atveju, jau yra žingsnis pirmin. Tokiu būdu padėtume išvengti domino efekto, kai nuo vienos avarijos e, padariniai nuvilnėja per visą visuomenę. Taip pat dėl informacijos. Informacija turi būti pateikiama visuomenė ir tai turi būti daroma elektroniniu būdu. Mes būtume norėję vis tik tai, kad būtų ir numatomi tokie reikalavimai ir žemesnės pakopos objektams. Bet nelabai gerai, kad bus taikoma įprastinė teisėkuros procedūra, nusprendžiant dėl uh, kriterijų taikysiamų toms įmonėms, kurios pateks į Seveso 3 direktyvą. Dėkui. Ačiū. Toliau. Liberalų frakcijos vardu ponas Panajotovas. Dvi minutės. Dėkuoju. Gerbėjau kolegos, man prireikė nemažai laiko, mums prireikė nemažai laiko tam, kad mes susitartume dėl Sevizo 3 direktyvos ir šiandien galime džiaugtis pasiektų darbo rezultatais. Didelės avarijos uh, kurios vyko ir Seveze, ir Tulūzoje, ir kitur, išriškino būtinybę tobulinti teisės aktus. Ir panašu, kad taryba yra kur kas mažiau ambicinga nei Europos parlamentas, ypač e, mažai rūpinasi visuomenės informavimu. Tačiau Europos parlamentui pavyko apginti savo poziciją ir, ir mes sugebėjome užtikrinti, kad tam tikros e, medžiagos būtų reglamentuojamos taikant įprastinę teisėkuros procedūrą, o ne deleguotusius aktus. Siūloma taip pat buvo ir praplėsti direktyvos taikymo sritį nors, nors Dėl to galiausiai nuomonės išsiskyrė ir aš galiu tik apgalėstauti, kad mes nebuvome pakankamai ambicingi. Bet šiandien pasiektas rezultatas e, e, yra patenkinamas, kadangi bus padidintas ir skaidrumas, ir sustiprintos patikrinimų taisyklės bei visuomenės informavimas ir dėkoju kolegoms už šį darbą. Dėkoju ponui Panajotov. Toliau žaliųjų frakcijos vardu kalbės Karlas Šliuter. Dėkuoju, panė Pirinkė, aš taip pat norėčiau padėkoti Janoš Adorui ir pasveikinti jį pradėjus e, eiti Vengrijos prezidento pareigas. Na, aš galiu tik apgalėsnauti, kad šioje salėje nėra tarybos, kadangi Aš manau, kad ji turėtų pažvelgti visuomenė į akis ir apginti savo poziciją, kadangi tarybos pozicija nėra skirta tam, kad būtų padidintas apsaugos lygis. Mes norime apsaugoti piliečius nuo galimų pramoninių avarijų. Mes sugebėjome susitarti ir Pone Vestland jau užsakė savo nuomonę. Labai svarbu yra užtikrinti, kad nebūtų neįtrauktas ištisos cheminių medžiagų kategorijos, o būtent to iš pradžių norėjo taryba. Taip pat reikalaujama yra ir išsimti draudimą Ir tai yra visiškai gerai, kadangi visuomenė negali mokėti už didžiulės avarijas, ypač kai jos kyla dėl bendrovių kalties. Dėkoju. Dėkoju. Toliau kalbės ponia Ana Rosbach. Komisarė gerbimasis parlamento pirmininkė, vis daugiau žmonių gyvena šalia stambių e, chemijos pramonės objektų, kuriuose naudojamos yra labai pavojingos cheminės medžiagos. Tai gali kenkti ir jų sveikatai. Ir e, aplinkai. Nuo 2015 metų birželio mėnesių įsigalios naujosios taisyklės ir e, būtent dėl to reikia dabar koreguoti, taisyti Sevezo direktyvą. Tai yra puiku. Aš manau, kad mes turime daryti viską, kad apsaugotume ir piliečius, ir aplinką nuo galimų avarijų padarinių. Žmonės turi teisę gyventi saugiai, net jeigu jie gyvena šalia e, cheminių, cheminės pramonės bendrovių. Puiku, kad piliečiai taip pat galės gauti daugiau informacijos apie tai, kas vyksta tokiuose objektuose. Bet to visos bendrovės turės parengti e, avarijų prevencijos e, planus ir skelbti patikrinimų rezultatus internete. Tai yra puiku. Dėkuoju. Dėkuoju. Toliau. Žodis sutikimas ponui Rosi. Sutinku su pranešėju, kad pirmojo priedo pirma ir antra dalis negali būti keičiamos deleguotojų aktų procedūra. Iš principo reikia vengti pernelyg didelio taikymos ryties išplėtimo, nes tinkamai nesuderinus taikymos ryties išplėtimo su išimtimis padidėtų administracinė našta, kuri būtų neproporcinga aplinka ir visuomenės veikatai teikiamai naudai. Be to, dėl būtinybės suderinti direktyvą su KŽP reglamentu, ženkliai išauks administracinė našta, dėl kurios daugiausiai nukentės vartotojai ir mažos ir vidutinės įmonės. Puikiai žinome bejonės, kurias išreiškia Europos pramonės asociacijos. Jos prašo, kad būtų pasirinktas antrasis veiksmų scenarius, o tiksliau, kad taikymos rytis nebūtų keičiama lyginant su Seveso 2 direktyva, kuri, kaip rodo praktika, veiksmingai gyvendinama dėl išsamos ar atviros taikymos ryties. Toks požiūris buvo ne vieną kartą taikomas rengiant aplinkosauginius e, teisės aktus. Mes nemanome, kad tai yra geras teisėkuros metodas, todėl kad e, teorija tampa svarbesnė už praktiką. Teigiamai vertiname pasiūlymą į antrąjį direktyvos straipsnį traukti jūrose esančias platformas, joms priklausančius dujotiekius ir naftotiekius, TCS technologijas ir druskingos luoksnio ertmes. Dėkuoju, toliau žodis suteikiamas e, poniai Sūza. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Stambios pramoninės avarijos, kurių metu į atmosferą patenka pavojingos cheminės medžiagos, atsitinka gan reguliariai. Todėl mes turime daryti viską, kad visuomenė galėtų dalyvauti priimant sprendimus susijusius su tokiais objektais, nes tik tai taip galėsime sumažinti galimų avarijų padarinius. Būtina apsaugoti piliečius nuo galimo bendrovių piknaudžiavimo ir nuo avarijų padarinių, nes nestebėjome tai, kas vyko Vengrijoje. Ir skurdžiausiai gyvenantis labiausiai nukentėjo nuo to, kas įvyko, nuo to, kai išsilėjo toksiškas purvas Vengrijoje. Tūkstančiai žmonių nežinojo, ką daryti. O tie, kas e, uždirba didžiulius pelnus iš to, iš to, tokio verslo, tiesiog e, užmerkė akis. Ir mes turime reikalauti, kad jos prisimtų daugiau atsakomybės ir kad užtikrintų didesnį savo veiklos skaidrumą. Dėkoju. Nematau salėje pono Obermeier. Tai reiškia, kad periname prie kito kalbėtojo ir iš karto suteikiu žodį poniai Morkūnaitai Mikulėniniai. Pusantros minutės turite. Tas apsaugos politikos raida dažnai dėja yra tokia, kad paprastai nauji aplinkosauginiai reikalavimai primami tuomet, kai atsitinka kažkokia didelė nelaimė. Tuo tarpu teisės akto aplinkosaugos rytyje tikslas turėtų būti ne tik reaguoti, bet visų pirma prevencija užkertant kelią tokioms nelaimėms. Ateityje turime žengti dar toliau ir taikinti taip vadinamą atsargumo principą šiandien svarstoma direktyva kaip tik tam ir skirta kad teisiniai reikalavimai būtų suderinti su technologiniu progresu. deja tenka tik apgailestauti jog nesame pakankamai ambicingi ir kol kas tik vejamės realybę. štai pavyzdžiui angliavandenilių žvalgymo bei gavybos atviroje jūroje bei transportavimo veiklos kol kas nėra įtrauktos į direktyvos reguliavimo sferą juk turbūt nėra didelio skirtumo ar tanklaivyje yra transportuojama nafta ar dujos ar tarkim amoniakas atsitikus nelaimei žala yra bet kokiu atveju didelė. bet labai e, džiugu dėl orhuso konvencijos nuostatų inkorporavimo į šitą dokumentą. piliečiai mano galva turi teisę gauti informaciją dalyvauti priimant sprendimus ir kreiptis į teismus ir tikiu kad visa tai užtikrins aukštą aplinkosaugos lygį svarbu kad piliečiai gautų informaciją apie veiksmus ištikus galimai avarijai e, kad gautų informaciją apie objektų tikrinimo datą. ir mano dideli sveikinimai pranešėjui aderiui kuris manau padarė didelį darbą ir sėkmės jam prezidentaujant vengrijai. Dėkui. Toliau Panas Kota, dvi minutės. Dėkuoju pirmininkė. Sevezo, Tuluza, Šveicarhalė, Enshede. Tai yra vietos, kur vyko siaubingos avarijos, kur žuvo žmonės, kur nukentėjo asmeninė nusavybė. Todėl turime padaryti viską, ką galime, kad užtikrintume, tokių avarijų tikėtinumą. O kaip tai padaryti? Visų pirma, reikia numatyti patikrinimus, reikia numatyti galimybę atlikti ne tik rutininius patikrinimus, bet ir spontaniškus patikrinimus. Žmonės gyvenantis netoli tokių veiklos vykdytojų turi būti informuoti apie tai, kas ten vyksta. Ir blogiausių atvejų jeigu toks atvejis susiklostytų, jie turi gauti informaciją nedėlsiam, nes tai gali išgelbėti gyvybės. Aš manau, kad taryba to dar iki galo neužtikrina. Ir šiandieną nėra pakankamai jų atstovų, atrodo, kad jiems yra svarbesnių dalykų, negu dalyvauti diskusijose šiandieną čia. Ir man kila klausimas, kodėl? Kodėl šis teisės aktas negauna pakankamai svarbos? aš būčiau norėjęs ambicingesnio e, teisės akto, nes tai prisidėtų ir prie mūsų patikimumo. O tai padėtų numatyti didelius infrastruktūros projektus valstybėse narėse, kadangi tarp mūsų piliečių vis labiau plinta nepasitikėjimą. Ir dėl to manau, kad jį padidinti galėtų griežtesni teisės aktai tačiau be abejo juos renkti reikėtų kiek galima skaidriau, o tai reiškia, kad atsakingos institucijos turėtų glaudžiau bendradarbiauti viena su kita, daugiau keistis informaciją ir sklandžiau komunikuoti. Ir esant tokiems nenumatytiems atvejams niekada negalima elgtis taip kaip paprastai. Ačiū žodis poniai Girling. Vieną minutę. Dėkoju pirmininkė. Mes, aišku, pritarėme e, tikslui, kad reikėtų užkirsti kelią e, rimtoms avarijoms e, susijusioms su pavojingomis medžiagomis. Aš suprantu, kad dėl šio klausimo ne visada lengva pasiekti rezultatų. Buvo daug diskutuojama dėl taikymos ryties, dėl piliečių informavimo, taigi norėčiau padėkoti tiems, kurie na, dalyvavo tose dėrybose už jų kantrybę ir panašiai. Aš žinau, kad e, na, yra sunku suderinti Seveso 2 direktyvą su KŽP reglamentu. E, na, labai sunku numatyti tinkamą piliečių e, apsaugą, nenumatant pernelyg didelės naštos įmonėms. Taip pat norėčiau padėkoti komisarui. Reikia vietoje analizuoti pateiktą informaciją ir, aišku, tai taip pat prisidėtų prie geresnės teisėkuros. Dėkuoju. Grazie, la parola all'onore. Ačiū. Dabar žodis ponui Sonik. Pusantros minutės. Ačiū pirmininkė. Dėl Seveso 2 e, direktyvos pakeitimo. E, toks žingsnis yra būtinas siekiant užkirsti kelią pavojingoms avarijams, kurios įvyko Prancūzijoje ir kitose vietose. Ir uh, E, dėl ko e, buvo padaryta labai didelė žala. Ši direktyva yra labai svarbi, kadangi operatoriams valstybėms narėms yra numatoma tam tikra pareiga dėl prevencinių veiksmų, taip pat ir dėl avarinių pasiekmių likvidavimo. ES na, laikui bėgant turėtų griežtinti e, tokio pobūdžio teisės aktus, nes, e, na, Tokiu atveju galbūt iš tiesų būtų padėtas taškas dvigubams kontrolėms ir panašiai. Taip pat galbūt reikėtų stebėsinos mechanizmą praplėsti ir įtraukti jį subrangovus. Europos parlamentas atstovauja piliečius ir taip pat turėtų dalyvauti teisėkuros procese. Norėčiau pritarti pranešėjui, kad e, kalbant apie pakeitimus direktyvoje, turėtų būti taikoma įprastinė teisėkuros procedūra, o komisija turėtų nuolatos e, informuoti Europos parlamentą apie įvykusias pramoninės avarijas ir tai, kaip ir jas buvo e, reaguojama. Visuomenė turėtų būti geriau informuota apie pavojus ir taip pat kaip elgtis, tarkim, avarijos atveju. Ehm, informavimui galima panaudoti ir internetą. Taip pat reikėtų organizuoti informacinę kampaniją susijusią su naujomis cheminių medžiagų e, klasėmis, taip pat ir jų e, keliamais pavojais. Dabar žodis poniai Merkis. Ačiū. Komisarė. Na, praėjo 12 e, metų nuo gaisro E, gamykloje Niderlanduose. Daug žmonių tuo metu žuvo. O pereitais metais e, vėl įvyko gaisras cheminių medžiagų gamykloje. Tačiau visuomeniai pateikta informacija buvo nepakankama ir taip pat ne, netinkamai buvo su jie buvo elgiamasi. Na, apskritai, E, žmonės e, kaip ir buvo informuoti apie įmonės veiklą. Tačiau įvykus e, avarijoms, tik tada galvojame apie teisės aktų pakeitimą, bet visų pirma reikėtų kalbėti apie tai, kaip tie teisės aktai turi būti įgyvendinti. Reikalingas didesnis aiškumas, kad žmonės žinotų, kas vyksta įmonėse Tokiu atveju būtų padidintas e, pasitikėjimas. Informaciją būtų galima pateikti internete, tokiu atveju visuomenės prieiga prie informacijos būtų užtikrinta. Kartais iš tiesų labai sunku gauti informaciją. Vietos e, valdžios institucijos neturi ekspertų, kad tinkamai atliktų patikras įmonėse. Taigi reikėtų paremti valdžios institucijas, kad auditai patikros būtų tinkamai atliekamos. Piliečiai tikrai turi gauti visą informaciją, kad būtų užtikrintas reikiamas pasitikėjimo lygmo įmonėmis. Ačiū dabar žodis ponui Arsenis. Vieną minutę. Dėkuoju, Pane komisarė, gerbėjo kolegos. Seviso direktyva yra labai svarbi, kadangi žinome, kad tos avarijos, kurių metu uh, į uh, aplinką patenka pavojingos medžiagos, atsitinka retai, bet jos paprastai būna labai, labai pavojingos ir sukelia didžiulius padarinius, nuo kurių gali, kurių, nuo kurių gali kentėti net kelios kartos. Mes norime, kad į direktyvą būtų įtrauktos naftos perdirbimo įmonės. Žinome, kas vyko Meksikos įlankoje ir žinome, kokie baisus buvo tokio, tos avarijos padariniai. Labai dažnai piliečiai tikisi, kad mes, Europos parlamento nariai, galėsime juos geriau apsaugoti ir aš manau, kad mums reikia nusekliau elgtis ir nepamiršti, ko, ko iš mūsų laukia ir ko iš mūsų tikisi mūsų piliečiai. Dėkuoju. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį kitiems kolegoms. E, žodį pagal spontaniškų pasisakymų procedūrą. Žodis ponui Kaninbach. Frau Präsidentin, Herr Kommissar, als Österreicherin waren wir. Ačiū pirmininkė. Aš esu Austrijos pilietė. Ir 2010-aisiais prisimename, kad įvyko avarija Vengrijoje, kuri netiesiogiai įtakojo ir Austriją. Žmonės ilgą laiką jautėsi nesaugus. Todėl dėl SVSO 3 direktyvos tikrai norėčiau pritarti kolegoms, kad e, ta direktyva turi užtikrinti didesnį iškumą, informacijos teikimą piliečiams Tačiau tuo pat metu nereikėtų pamiršti ir kompensavimo mechanizmo. Negalima leisti, kad, pavyzdžiui, avarijos įvyktų vien dėl to, kad įmonės neinvestuoja į saugą, nes tai kainuoja labai daug. Taigi, aišku, mes, na, tam tikrą prasme E, susigaudome e, cheminėse medžiagose, tačiau yra tam tikrų cheminių medžiagų, kurias reikia ir reglamentuoti. Ačiū. Dabar žodis ponui. Pone Ivazy. Dėkuoju, ponė Bergė, aš norėčiau padėkoti kolegoms ir ypatingai ponė Ader ir ponė Sybir už tai, kad jie puikiai dirbo e, rengdami šį pranešimą dėl Sevizo 3 direktyvos. Aš prisimenu uh, Avarija, kurie įvyko Tulūzoje, Prancūzijoje, kai e, sprogo e, azoto junginių saugykla ir dėl to žuvo 31 žmogus. Mes labai dažnai pamirštame apie subrangovus. Ir labai dažnai subrangovai neturi tinkamo. O, sk, o, tink, nepraeina tinkamų saugos mokymų. Be to, aš manau, kad mes turėtume tinkamai pasiruošti pramoninių avarijų e, rizikai. Integruodami Arhuso konvencijos nuostatas į šį dokumentą mes užtikrinsime didesnį skaidrumą kai užtikrinsime piliečių teisės ir patobulinsime rizikos valdymą. Tik tai viena problemėlė liko komisarė. Tai yra tai, kad nėra uh, numatoma atlikti stambių avarijų finansinius uh, padarinius ir neaišku, kas mokės už, tokias, tu, už šios padarinius. Dėkuoju, ponas Paška nadobudnutie účinnosti nariadenia Európskeho parlamentu. Ačiū, ponė pirmininkė, komisarė. Kai įsigalios e, KŽP reglamentas, numeris 1267 e, ir kuris turėtų, kurio nuostatos turėtų būti perkeltos į Sevizo 3 direktyvą, uh, kurioje kalbama apie cheminių medžiagų ir jų mišinių klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą. Kalbama apie tris toksiškumo kategorijas ir taip pat yra išskiriami penki sąlyčio būdai. Yra puiku, tačiau yra dar vienas svarbus aspektas, apie kurį nekalbama šiame dokumente, tai yra subrangovų paslaugos ir tai, kaip elgiamasi su cheminėmis medžiagomis už pramoninio objekto teritorijos. Mes žinome iš vykusių avarijų patirties, kad labai dažnai susidirba ne vien su technologinė, bet ir uh, su, su technologiniais, bet ir gamtiniais pavojais. Ir aš manau, kad reikėtų, reikėtų pritarti visiems pramonės komiteto pateiktiems pakeitimams, kadangi jie siekia patobulinti komisijos pasiūlymą. Ačiū žodis komisarui daly. Much, Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiami nariai. Visi supranta, kad reikia šio dokumentų paketo, dėl kurio balsuosime rytoj. Šis taisyklių paketas leis valstybėms narėms užtikrinti geresnį politikų įgyvendinimą siekiant užkirsti kelią didelėms avarijoms susijusioms su pavojingomis cheminėmis medžiagomis. Šios medžiagos dabar yra įvardytos pagal naują tarptautinę cheminių medžiagų klasifikaciją. Komisija yra labai patenkinta dėrybų rezultatais. Aš informuosiu savo kolegą Janeš Patočnik apie šiuose diskusijose išsakytus pastebėjimus. Dėkui. Grazie. Ačiū komisarui. Dabar žodis pranešėjai Seiber. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Aš manau, kad diskusijos labai aiškiai parodė, kad dar nesame iki galo patenkinti kompromisu, bet toks jau yra kompromisas. Galbūt galėjome šiek tiek labiau pasistengti, bet taryba kai kur užkirto mums kelią. Bet aišku tai, kad turime siekti gero taisyklių gyvendinimo, nes tai yra be ne didžiausia problema, kalbant apie teisės aktus ES. Yra parengiami labai geri teisės aktai, tačiau valstybėse narėse jie nėra deramai gyvendinami. Todėl manau, kad turėtume daugiausia dėmesio ir skirti tam, kalbėdami apie Sevezo 3 direktyvą, kadangi čia mes kalbame apie žmonių sveikatą, esant arti pavojingų cheminių medžiagų. Taip pat manau, kad labai aiškiai paaiškėjo, kad dabar turimos priemonės, pavyzdžiui, e, nelmingos įtikimų planai, turi būti kaip galima tikslesni. Ir juose turi dalyvauti visuomenė, kad kiekvienas pilietis žinotų, jog jeigu atsitiks toks blogiausias scenarijus, bus reaguojama ir jis turėtų žinoti, kaip reaguoti jam pačiam. Nes turime siekti išsaugoti kaip galima daugiau gyvybių. Taip pat mokymai, apsaugos pareigūnų rengimas atitinkamose regionuose. Jiems reikia skirti daugiau dėmesio. Visa visuomenė turi jausti dalyvaujanti. Ir taip pat vietos valdžia ir įmonių vadovai turi būti pasirengę reaguoti nedelsant. Taip pat turime užtikrinti, kad ir Europos parlamentas dalyvautų kiek galima aktyviau, keičiant pirmąjį priedą. Nereikėtų nieko palikti nuo šalyje. Bet e, manau, kad kompromisas vis tik nėra blogas. Mes galbūt norėjome tolesnių žingsnių, bet galime pritarti ir dabartiniam kompromisui. Pana Seberi, Yra iškelta mėlynoji kortelė. Ar sutiksite atsakyti klausimą? Prašome. Taigi, mėlynoji kortelė. Mes išgirdome labai daug kritinių pastabų. E, na, matau, kad ponas Sieber puikiai susidoroja su tekusiu užduotimi perėmus šį pranešimą iš pono Aderio. Tačiau, kai dėl ant pirmojo svarstymo norėčiau pasiteirauti, nes na, dabar e, pirmojo svarstymo metu praktiškai patvirtinami visi aplinkos saugos teisės aktai, tačiau mums kyla daugiau informacijos ir labai gaila, kad taryba šiandieną nedalyvauja, todėl galbūt šio klausimo analizavimą būtų galima perkelti į antrojo svarstymo procedūrą. Taigi norėčiau sužinoti, ar įmanoma susitarti dėl šio klausimo pirmojo svarstymo metu, ar reikės ir antrojo svarstymo. Na, Gerbiamas, gerbiama kolegija, jūs pirmininkaujate e, aplinkosaugos e, komitetui. Tačiau manau, kad e, kalbant apie jūsų klausimą, tai galbūt na, būtų atsižvelgta į daugiau Europos parlamentų e, pageidavimus, jeigu būtų šis klausimas tvirtinamas antrojo svarstymo metu. Vis dėlto turime pasakyti, kad pasiektas neblogas kompromisas. Reikėtų pagalvoti apie priemonės medžiagas, kurios įtrauktos į direktyvos priedus. Aš tikiuosi, kad e, komisija ir toliau dės e, pastangas, kad na, į Europos parlamento pastą, na, bejonės bus atsižvelgta. Uh, Dėkoju, diskusijos šio klausimu baigtos, o balsavimas įvyks rytoj 12 val. O dabar mes galime pereiti prie e, komisijos vicepirmininkės pareiškimo dėl moterų lyties organų žalojimo. Ir baronienės Ašton vardu šiandieną kalbės komisaras Daly. Prašome. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Bet koks smurtas lyties pagrindu yra netoleruotinas pagrindinių teisų pažeidimas ir aiškiai